Labadiena, kolegos, atsiprašau už trumpą pauzę. Tačiau retai būna, kad mes galėtume būti pasirengę laiku. Taigi dabar klausimai tarybai. Pirmasis klausimas yra pono Pasalto klausimas dėl etninių mažumų Serbijoje. Prašom, ministrė, jums žodis. Labai ačiū. Labai ačiū ponai Posiltui už užduotą klausimą. Bendrų reikalų tarybos posėdėje 7-8 gruodžio patvirtinome išvadas dėl e, plėtros ir stabilizacijos ir asociacijos proceso. Išvadose sveikinamos Europos integracijos įsipareigojimai ir tęsiamas darbas e, reformas pagal ES standartus. Taryba pabrėžė, kad reformų darbo tvarkė darbo tvarkės reikia laikytis. Be to, spalio 14 dieną buvo pateikta, pateiktas pranešimas spaudai, kur išdėstas teisinis pagrindas teisingumo sistemai Serbijoje ir tai, kad reikia laikytis žmogaus teisų. Ir e, žmogaus teisės ir mažumų teisės užims labai svarbią vietą šiame darbe, tačiau reikia daugiau padirbėti, siekiant, kad Serbijoje būtų geriau suprantami tartuniniai standartai. Taryba žino, kad e, Serbija ratikavo svarbiausius žmogaus teisų instrumentus. Dėl situacijos pietų Serbijoje, apie ką klausima, tai tiesa, kad įvyko incidentų Liepos mėnesį. E, areštuota ne vienas e, asmuo, tačiau po to incidentų jau nebebuvo. Ir situacija koordinacijos e, organizacijoje Pietų Serbijai pagerėjo, reikalai sudėtingi, tačiau svarbiausios etinės grupės dalyvauja e, darbo grupės darbe. Tai yra subtilus klausimas ir plėtros prasme universitete atidaryta katedra, kur mokama bus albanų kalba. Taip pat bus kurtos atinkamos organizacijos ir žmonės turės daugiau įtakos švietimo, kultūros ir kitais klausimais. Ekonominis ir socialinė plėtra yra pakankamai silpna tame regione, todėl tarptautinė bendruomenė ir EBPO toliau stebės situaciją pietų Serbijoje, mes imsimės aktyvaus vaidmens, skatinami taiką ir stabilumą regione, bendrabiaujant su Serbijos vyriausybė ir vietiniais politiniais lyderiais. Ačiū, ponas Posaltas. Pone pirmininkė, tarybos pirmininkė, ačiū už gerą atsakymą. Mes kalbame apie tris regionus, du. 2 E, pasienio regionus, tai Vojvodina, e, Prieševo, e, Pietų Serbijoje, tai yra trijų šalių tarsi trikampis. Ir aš norėčiau, kad jūs, būdama komisijos narė, narė atkreiptumėte dėmesį į ten vykstančius procesus ir ypač kalbant apie vystimosi programas, kurios ten įgyvendamos. Reikia pasakyti, kad ypač priešėvo slėnis yra izoliuotas E, e, jeigu norime išspręsti etninių mažumų problemas, mums reikia e, skirti daugiau dėmesio šiam regionui, ypač kalbant apie smurto protrukius, kurie pastaruoju metu buvo ypač išriškėję. Pone Pusaltai, galite būti įstikinęs, kad mes iš tikrųjų seksime situaciją labai atidžiai, tai yra dalis komisijos nuolatinio darbo. Mes žinome, kad socialinė situacija yra trapi, tačiau jie gerėja. Institucinės reformos yra geri žingsniai reikiama e, linkme ir esu įstikinusi, kad e, viskas plėtosis būtent tokia reikme. Ponas Overmaier, noriu užduoti papildomą klausimą. Ačiū, ponė pirmininkė smurtas e, yra ryškus reiškinys ir ne tik Serbijoje, bet ir Kosove. Taigi Serbija yra ir Kosovo e, kaiminė. Kaip bus galima užtikrinti, kad šiame regione nebūtų jokių pilkųjų zonų, kalbant apie e, įstatymo viršenybės užtikrinimą? E, Mes žinome, kad Kosovo, Kosovas, Kosovo ir Serbijos santykiai taip pat yra labai svarbus, kalbant apie Kosovo e, nepriklausomybės įtvirtinimą ir pripažinimą. Ačiū, ponia pirmininkė. Ne visiškai supratau klausimą. Jeigu kalbame apie Kosovą, e, nepriklausomai nuo visko, nuo to, kad ne visos valstybės narės pripažino Kosovą, komisija dirba toliau stengdamasi pagerinti situaciją ir Kosove. Žinoma, prireiks laiko ir yra sunkumų, tačiau e, Kosovas irgi bus taikomas vizų palengvenimo režimas, tačiau visų sąlygų Kosovas dar nevykdo. E, aiškiai, klausimas šiek tiek nukreipo į šalį, tačiau tai yra susijusios temos. Kitas yra ponios klaus, Harkin klausimas dėl nedarbo lygio. Pra, prašom, ministrė. Kai pasirengsite, atsakykite. Dėkuoju, ponia Harkin, už jūsų klausimą. Dabartinė krizė be jokios abejonės paveikė milijonus žmonių ir sudavė jiems didelį smūgį. Tai pagrindinis iššūkis ES. Turime susidoroti su ekonominė krize, su e, senstant ypač e, sensančiais gyventojais ir žinoma su, užim, ne, e, su nedarbu. E, už kovą su nedarbu visų pirma atsako valstybės narės. Tačiau taryba yra prieimusi savo gairis prieš keletą metų šiuo klausimu. Tačiau reikia atsižvelgti į tai, kad situacija darbo rinkose įvairiose valstybėse narėse skirtinga, vadinasi, ir priemonės kurių imasi valstybės narės, turėtų skirtis. Bet kuriuo atveju m, mm, Europos vadovų taryba skiria šiam klausimui didžiulį dėmesį. 2008 metais buvo numatytos e, pagrindinės bazinės priemonės. Na, o Liepos mėnesį taryba priėmė reglamentą dėl e, pakeitimų Europos globalizacijos fonde, kad galima tas lėšas būtų panaudoti krizės akivaizdoje. Žinoma, valstybės narės gali imti savų priemonių, gali keisti darbo laiką, gali keisti socialinės apsaugos nuostatas, e, gali imtis kitų priemonių, gali skatinti jaunimo užimtumą, e, darbo jėgos e, judumą. Tai beje buvo aptarta ir aukščiausio lygio susitikime, kuris buvo skirtas užimtumui. E, tame susitikime buvo nutarta, kad būtina padėti valstybėms narėms sušvelninti krizės poveikį, e, užtikrinant galimybę darbuotis lankščiai, nustatant lankstų darbo laiką ir taip toliau. Tai pagerina padėtį verslui ir tikimės e, sukurs e, ir lankstesnę darbo rinką. Viena kalba taip pat yra apie tai, kad reikia ieškoti būdų sumažinti socialinių e, įmokų e, dydžius. E, per diskusiją lapkričio mėnesį ministrai sutarė, kad reikia išlaikyti aktyvios politikos priemonės ir trumpalaikėje perspektyvoje. E, E, tame tarpe ir švietimo perkvalifikavimo priemonės. Tame pačiame tarybos posėdyje ministrai sutarė, kad e, kovojant su socialinė atskirtimi, užimtumas vaidina esminį vaidmenį. Valstybės narės buvo paragintos e, pagerinti e, vaikų priežiūros įstaigų darbą ir imtis kitokių priemonių. E, tai nepaprastai svarbu tiems, kurie labiausiai pajuto šią krizę - jauni žmonės, žmonės su negale ir taip toliau. E, jauniems žmonėms reikia padėti gauti išsilavinimą ir tai iš tikrųjų yra pagrindinis e, jaunimo politikos tikslas e, iki 2019 metų. Dėkuoju. Žodis ponė Harkin. Ačiū už atsakymą, e, ministrė Malstrom, džiaugiuosi jūs matydama. Tikiuosi, kad kitais metais dar dažniau jūs e, matysime ir jūs visada atsakysite į mūsų klausimus. Dėkui už atsakymus. Yra e, du dalykai, kurių jūs nepaminėjote. Visų pirma, verslumo skatinimas ir antra, didesnės išlaidos moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai. Reikia pasakyti, kad atvirasis koordinavimo metodas, kurį taikėme iki šiol, buvo pakankamai silpnas e, instrumentas Lisabonos e, darbo tvarkiai gyvendinti. Ar jūs galvojate, kad reikėtų sustiprinti tuos mechanizmus? Indeed, you know, the... Dėkoju Jums už klausimą. Kaip žinote, taryba pasiremdama komisijos pasiūlymų jau pradėjo svarstyti Lisabonos e, strategijos ateitį. Dėl to Didelį, didelį indėlį turės padaryti e, Ispanija, kuri pirmininkaus nuo, kito, e, nuo kitų metų pradžios. Kaip padaryti Europą konkurencingesnę, kaip užtikrinti užimtumą, kaip investuoti į mokslo tyrimus, į vystimąsi, užtikrinant, kad e, Europa iš tikrųjų būtų globalus veikėjas. Visą tai reikės įrašyti į naują strategiją. Vienas svarbus uh, aspektas toje strategijoje bus valdysenos metodas. Atvirasis koordinavimo metodas yra neblogas metodas, bet mes turime jį stiprinti, turime įtraukti vietos, regionų valdžią, nes būtent jie dalyvauja įgyvendinant priemonės praktikoje. Mums reikia, kad visi prisijimtų tos politikos autorystę. Dabar vyksta konsultacijų procesas su valstybėmis narėmis. Aš tikiuosi, kad jis atneš gerų rezultatų, nes tai, ką Jūs pasakėte, iš tikrųjų yra strategijos silpnoji vieta. Dėkoju. Dar du papildomi klausimai. Ponas Nolcer, o paskui ponas Rubik. E Europos Sąjunga planuoja mikrofinansavimo e, priemonės e, taikymą, e, kuri, ta priemonė turi būti finansuojama iš progres programos. Kaip užkirsti kelią tam, kad naujasis instrumentas e, ne, nebūtų naudojamas jau nus, nu, parengtų ir taikytinų e, programų ir instrumentų sąskaita. Ponas Riubik, ačiū ponė pirmininkė. Ar jūs manote, kad e, viešosios, viešieji uždaviniai, kuriuos būtų galima e, perduoti, vykdyti nedarbo ištiktiems žmonėms, e, būtų tas, ta priemonė, kuri padėtų kovoti su nedarbu ir šioje srityje reikėtų daugiau bendradarbiauti be abejo su valstybėmis narėmis, jų valdžia, kad būtų skatinamas nedarbo ištiktų žmonių verslumas ir aktyvumas darbo rinkoje. Dėkuoju, pirmininkė. Kaip ir sakiau, e, galutinė atsakomybė už darbo vietų kūrimą priklauso valstybėms narėms. Tačiau nuveikti reikia dar daug. Ir kaip aš atsakydama poniai Harkin sakiau, e, taryba yra parengusi nemažai rekomendacijų, kaip galima daugiau padaryti, e, skatinant e, lankstų darbą, siekiant išvengti atskirties. Svarbu, kad e, su socialiniais partneriais ir valstybėmis narėmis mes ir toliau palaikytume gerą kontaktą, keistumės patirtimi. Turime pateikti vieni kitiems gerų pavyzdžių ir stebėti, kaip geriausiai e, tie e, geri pavyzdžiai galėtų būti panaudojami. Taigi, e, taryba e, turi parengusi rekomendacijų, bet valstybės narės taip pat turi prisimti atsakomybę ir priklausomai nuo aplinkybių savo šalyje koreguoti savo veiksmus. Dabar dėl kito klausimo aš ne visai tikra, kad supratau, ko jūs klausėte, aš apie e, mikro e, e mikrokreditus nekalbėjau, aš kalbėjau apie globą globa, e, prisiderinimo e, globalizacijos iššūkiams fondą, kad galima būtų padėti tiem žmonėms, kurie netenka darbo, kurie yra e, pašalinami iš darbo. Dėkuoju, ministrė. Mm, Kita klausimą uždavė ponas Šontis. Jis yra apie dėrybas dėl Turkijos dalyvavimo Frontex operacijose. Pone pirmininkė, ES strategijoje imigracijos klausimais e, daug dėmesio skiriama išorės sienų kontroliai. 2006 metais taryba priėmė atskirą dokumentą šiuo klausimu. Mes taip pat e, glaudžiai bendradarbiavame su trečiosiamis šalimis ir čia Frontexui tenka nemenkas vaidmuo. Frontex bendradarbiauja tiek su valstybėmis narėmis, tiek su trečiosiamis šalimis e, išorės veiksmų kontekste ir dvišalių sutarčių kontekste. E, kai kurie e, konkretus veiksmai jau yra vykdomi. Be to, Frontexas diskutuoja su Turkija dėl operatyvinio bendradarbiavimo šioje srityje, bet dėrybos nėra baigtos ir tarybai labai sunku šioje situacijoje ką nors komentuoti. Dėkoju. Pona Šontis. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone ministrė, iš jūsų dabartinio atsakymo aš suprantu tris dalykus. Pirmiausia, dėrybos tarp Frontexo ir Turkijos jau yra pažengusios toli. Antras dalykas, tos dėrybos yra žin, apie jas yra žinoma visose valstybėse narėse, tai reiškia, kad ir Graikija apie tai informuota, o užsienio reikalų ministrai e, susitarė dėl to, kad, bendradarb, kad būtų bendradarbiaujama su Turkija saugant išorės sienas. Ir jeigu bus vykdomos tokios bendros operacijos, kuriuose dalyvaus Turkija, e, kontroliuojant išorės sienas, kaip tuomet bus galima užtikrinti žmogaus teisų e, gynimą. Tai yra jautrus klausimas, e, ne tik kalbant apie išorės sienų apsaugą, bet ir faktą, kad Turkija e, bus e, atliks savo veiksmus prie ES išorės sienų. Dėkoju, ponė pirmininkė. Žinoma, klausimas nepaprastai platus. Darybas su Turkija tik prasidėjo. E, ponas Baro ir Švedijos e, migracijos ministras ponas Bilstromas buvo nuvykę į Turkiją pradėti tas darybas, tas diskusijas, bet jos dar nesibaigė, tad sunku pateikti paskutinę informaciją, nes jos tebe vyksta. Visos valstybės narės tame tarpe Graikija yra informuojamas apie tas dėrybas. Žinoma, e, akcent, e, visada tokiuose dėrybose pagarba žmogaus teisėms visada yra minima. Turkijai išimtis čia nedaroma. Diskusijos prasidėjo, pažanga matoma, bet e, jos dar nepasibaigė. E, Na, o per Frontex tarybą tame procese dalyvauja visos valstybės narės. Dėkoju, ponė ministrai. E, yra du prašymai užduoti papildomus klausimus, bet visų pirma priminsiu jums, kad papildomam klausimui skiriama po 30 sekundžių, kol kas e, elgėtės gerai, tikiuosi, kad ir toliau tai bus. Ir taip pat per vieną sesiją jūs negalite užduoti daugiau negu dviejų papildomų klausimų. Pirmiausia, ponas Papakūlų. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė ministrė. Tai, ką aš čia girdžiu, e, leidžia man e, manyti, kad susitarimas su Turkija yra susijęs su bendradarbiavimu E, sprendžiant imigracijos klausimus. Taip pat tai yra susijęs su Frontexo veikla. Mes Graikijoje patyrėme, kad Frontexo laivai dažnai yra stabdomi Turkijos institucijų ir mes dar nesulaukėme iškaus atsakymo, dėl ko taip vyksta. Ir e, mūsų komunikacija, mūsų bendravimas šiuo požiūriu iš tiesų kenčia. Ponas Melcer. yra iš tiesų labai prasminga bendradarbiauti e, tarptautiniu mastu, jeigu tas bendradarbiavimas nėra, nupe, neprival, ne, jo nereikia nupirkti ES lėšomis, taip sakant. Kokios dėrybos vyksta ar kokios yra planuojamos vykdyti, kad e, būtų e, sudaryti tam tikri impulsai Turkijai norėti dalyvauti tokiuose bendrose operacijose. Ačiū dabar, ponė ministra. Ačiū, ponė pirmininkė. Laivų klausimas jau buvo nagrinėjamas per klausimų valandą ir taryba jau yra sakiusi Turkijos valdžiai ir vyriausybei, kad geras bendradarbiavimas regione yra iš ankstinė sąlyga tolesnėms diskusijoms šio klausimu. Ir taip pat buvo prašoma Turkijos valdžios susilaikyti nuo provokatyvių veiksmų. Iš šios klausimus aš atsakinėjau jau visai neseniai. Diskusijos vyksta toliau, įgaliojimai tam e, buvo suteikti. Negaliu pasakyti, kur vyksta darybos, tačiau jos vyksta ir laikomas įprastinių procedūrų. Atsakydama į jūsų klausimą pasakysiu, kad vyksta diskusija, diskusijos su Senegalu, e, Žaliojo Kyšulio, e, Respublika Maroku ir Mauritanija. Tai yra įprastinės procedūros ir Frontexo valdybai suteikti įgaliojimai pradėti šios, šias darybas, kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, bendravimas su e, Rusija, Moldova, Ukraina ir Gruzija ir pasiekusi daugiau pažangos, tačiau mažiau pažangos kitose srityse. Ačiū, ministrė. Dabar periname prie kito klausimo, kurį uždavė ponas Kelis. Klausimas yra susijęs su daryba dėl klimato Kopenhagoje darybomis dėl klimato Kopenhagoje. Ministrė, parašom Jums žodis. Ačiū. Pone Keli, mums bekalbant, situacija keičiasi Kopenhagoje, tačiau noriu papasakoti paskutinius, paskutinės naujienos. Taigi, e, pos, pa, pasiekmių svešvelnimas ir finansavimas. Jau e, šį rytą buvo girdėjome, kad turime pozityvių po, postumių Kopenhagoje, kurie leis išlaikyti klimato kaitą iki 2 laipsnių Celsijos. Ir mes siekiame galų galia pasiekti politinį saistantį susitarimą ir taip pat teisiškai saistantį e, susitarimą su aiškiu grafiku nuo 2013 metų sausio pirmos dienos. Kad pasiektume susitarimą, reikia susitarti dėl esminių sudėtinių dalių. Tai yra emisijų mažinimo įsipareigojimų iš besvystančių šalių pusės iki 20 metų. Kai kurios šalis Japonija ir Norvegija padidino savo įsipareigojimus. Tačiau šiuo metu tai, kas yra ant stalo, nėra pakankama, pasiektume dviejų laipsnių tikslą. Ir ES paprašė dar kartą kitas šalis padidinti savo įsipareigojimus ir toliau imtis švelnimo veiksmų iš e, besivystančių šalių pusės. Kitos didžiausios besivystančios šalis - Kinija, Indija, Indonezija, Brazilija, Pietų Koreja - taip pat prisimė tam tikrus įsipareigojimus. Tačiau taryba mano, kad potencialo veiksmams iš tų šalių pusės dar yra, ypač iš Kinijos ir Indijos pusės. Reikia daugiau tam, kad e, apsiribotume dviejų laipsnių šilimu. Todėl ES ir toliau prašys jas prisimti didesnius įsipareigojimus. Todėl mums reikia pagrindų pristaikyti prie klimato kaitos, taip pat technologijų perdavimui ir pajėgumų didinimui ir reikia didinti finansavimą švelnimo, prisitaikymo ir pajėgumų kūrimo veiksmams besivystančiose šalise. Ir paskutinė Europos vadovų taryba a, nutarė suteikti postumį a, dėryboms ir padidinti ES patikimumą tai yra taikyti greito starto procesą. Tikimasi, kad bus sutiktas politinis postumis dėl švelnimo ir finansavimo klausimų ir galbūt sustarimą bus galima pateikti, pasiekti. ES pateikė pasiūlymų dėl periodo nuo 13 metų, kad šis sustarimas būtų užbaigtas, kaip galima greičiau po Kopenhagos konferencijos. Ar tai bus galima greitai pasiekti, sunku pasakyti, tačiau mes sieksime tai, tai padaryti per šešis mėnesius pasibaigus konferencijai. Mr. Mr. Kelly. Dėkuoju, ponė ministrai, ponas Keli. Dėkuoju, ponė Malstrom. Ačiū už e, jūsų tikslų glaustą logišką atsakymą. Ne tik į mano klausimą, bet ir į visus kitus klausimus. Iš tikrųjų, dirbu parlamente nuo birželio, jūs puikiai dirbate. ES yra lyderė klimato diskusijoje. Ir aš manau, kad geriausias to pavyzdys yra atvykimas į Kopenhagos JAV prezidento ir Kinijos premjero. Anksčiau vargu ar tai būtų buvę įmanoma. Dėkui, panas Kelė, ačiū už gražius žodžius. Aš manau, e, kad tikrosios politinės dėrybos prasidės rytoj. Kaip sakėte, prezidentai, premjerai atvyksta iš viso pasaulio. Kol kas nereikia mums kalbėti apie kažkokį atsarginį planą. Būtina suteikti dinamiką ambicingiems politiniams įsipareigojimams. Mes tiesiog turėsime ir toliau kalbėtis. Pasaulis iš mūsų laukia rezultatų. Tai svarbiausias mūsų kartos klausimas. Jeigu negalėsime susitarti ryt ar poryt, tai kalbėsime tol, kol tokį sustarimą pasieksime. Dėkoju pereisime prie kito klausimo. Jį uždavė ponas Mitčelas. Eina kalba apie klimato kaitos finansavimą skirtą besivystančiam šalims. Dėkui, ponė. Pirmininkė, tikrai tema ta pati. Ir kaip parlamento narys teisingai sako, klimato kaitos finansavimas besivystančiams šalims yra svarbus elementas dėrybose Kopenhagoje. Pradžioje paminėsiu Europos vadovų tarybą, kuri įvyko spalio mėnesį. Mes e, tada nutarėme, kad reikia pradėti labai staigiai judėti į priekį, numatyti veiksmų planus e, vidutinės trukmės ir ilgalaikiai perspektyvai. Prieš keletą dienų ES ir valstybės narės pareiškė, kad jos pasiruošusios e, skirti 2,4 milijardų eurų kas metai iki 2020 metų. Aš manau, kad tai pasiuntė stiprų signalą dėrybininkams dabar vykstančioje konferencijoje ir sustiprino pasitikėjimą mumis. Mes taip pat e, akcentuojame, kad ir e, valstybės, ir finansiniai, e, ir, ir, ir privatus finansų srautai taip pat turėtų aukti iki 2020 metų. Tai būtina E, siekiant mūsų užsibrieštų tikslų ir didinant gebėjimus. Komisija yra paskaičiavusi, kad e, gali prireikti 100 milijardo eurų per metus, kad e, besivystančios šalis galėtų padaryti viską, kas priklauso nuo jų. Ir tai nėra ES pasiūlymas. Tai yra tik paskaičiavimai, faktai. E, aš manau, kad Europos komisija remiasi gana gerais skaičiavimais. Apskritai kalbama apie 22-50 e, milijardų eurų per metus ir ES yra pasiruošusi prisimti nemenką dalį. Bet visos šalis tame tarpe ir nelabai turtingos turėtų prisidėti prie to atsižvelgiant į jų taršalų išmetamų kiekį ir BVP. Visa tai yra reikalinga, kad e, užtikrintume, kad klimato, klimatas neatšils per nelik smarkiai. Ačiū, e, ponė ministrė. Aš taip pat kaip ponas Kelius noriu padėkoti už jūsų visus atsakymus apskritai apie Švedijos pirmininkavimą, kuris buvo pavyzdingas. Noriu paklausti ministrės. Pastarosiamis dienomis sužinome, kad Junktinių valstybių prezidentas diskutavo su besivystančio pasaulio lyderiais. Ar ES prisijungė prie tų diskusijų ir net pabandė su Junktinėmis valstybėmis užpildyti spragą ir spręsti likusius klausimus. Ar ministrė gali patikinti parlamentą, kad jeigu bus skirtas finansavimas besivystančiam pasauliu, tai bus nauji pinigai, o ne pinigai iš dabartinių e, įsipareigojimų besivystančiam pasauliui, pasauliui kovojant su e, badu ir e, siekiant skirtų vystimuisi. Ačiū. Žinoma, Rudenį buvo daug dvišalių sustikimų, stengiantis palengvinti dėrybas joms pasirengti. ES nuolat kontaktuoja su jungtinėmis valstijomis, e, ragindama jas pateikti ambicingesnius pareiškimus. Jie taip pat turi dvišalius kontaktų, kai kuriais atvejais mes esame įtraukti, kai kada ne, nes mes bandome veikti įvairiomis kryptimis. Švediai pirmininkaujant surengėme šešis susitikimus su Kinija, Indija, Pietų Afrika, Junktinėmis valstybėmis, kur buvo kalbama daugiausiai apie klimato kaitą. Taigi, buvo įvairiausių susitikimų. Dėl finansavimo, žinoma, tai yra senų ir naujų pinigų derinys. Kai kurios šalys pasiūlė tokį derinį, kitos e, jau esu, e, yra anksčiau paskirusios dalį vystamojo biudžeto šiems klausimams, nes vystimasis e, būtent menkiausiai išsivyščiusios šalise yra reikalingas, kad jos yra labiausiai pažeidžiamos dėl klimato kaitos. Taigi svarbu, kad vystamojo biudžeto dalis būtų skirta ir klimato veiksmams. Ir E, ekonominės krizės pasiekmė, pasiekmė yra tai, kad e, kurios valstybės narės sumažino savo indėlį į vystomą į biudžetą. Gaila, bet taip yra, bet e, tai yra susijęs su, klimato, su ekonominė krize. Labai ačiū. Dabar periname prie kito klausimo, kurį uždavė ponas Kosa ir yra susijęs su patvirtinti tarybos direktyvą dėl lygaus, vienodo traktavimo principo gyvendinimo įvairiems asmenėmis, nepriklausomai nuo religijos, tikėjimo, netikėjimo, amžiaus ar seksualinės orientacijos. Ministrė, prašom Jums žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Priemonės e, stengiantis pagerinti prieigą yra nepaprastai svarbios, kalbant apie kovą su diskriminacija. Lygiai taip sako ir parlamento narys savo klausime. E, mes stengiamės e, stebėti, kaip e, įgyvendinamos nuostatos skirtos kovoti su diskriminacija. Religija, negale, socialinė orientacija ir amžius mums e, šia prasme kėlė didžiausią nerimą. E, pirmininkaujantį Švediją parengė savo pranešimą šiuo klausimu. E, mes taip pat pabrėžėme vieną konkretų aspektą šitame pasiūlyme. Tai yra, kad diskriminacijos principas turėtų būti neužmirštamas ir gaminant tam tikras prekes Kad galėtume pasiekti e, politinį sutarimą, turėjome ieškoti tokio teksto, kuris būtų priimtinas visoms valstybėms narėjams. Deja, kol kas dėrybos ir diskusijos dėl įgyvenimo datos ir apriepties vis dar vyksta ir atrodo užtruks kurį laiką. Dėkui, žodis ponui Kosa. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ir dėkoju, ministrė, už jūsų atsakymą. Iš tikrųjų, matau, kad jau e, imtasi veiksmų, kurie nemažai žada. Tačiau ES yra maždaug 50 milijonų žmonių su negale. Mūsų visuomenė taip pat sensta. Ir be jokios abejonės tai kelia problemų ne tik žmonėms su negale, bet ir daugeliui kitų žmonių. Tai kelia logistikos problemų ir ateityje tai gali išvirsti į bendrą socialinę problemą. Dabar kalbant konkrečiai apie paslaugas, buvo numatytas dešimties metų terminas ir labai svarbu, kad mes laikytumės e, šito termino. Dėkoju, ponė Marstrom. Ačiū, ponė pirmininkė, tikrai sutinku su gerbiamuoju parlamento nariu, kad tokios direktyvos tikrai reikia. Iš tikrųjų, dar milijonai žmonių ES negali pasinaudoti daugeliu dalykų kasdieninėme gyvenime, tai varžo jų laisvę, neleidžia jiems gyventi normalaus gyvenimo. Darybos taryboje trunka iš tikrųjų ilgai. Pasiūlymas e, yra labai novatoriškas, e, iš jo išplaukia ir finansinių implikacijų Vadinasi, reikės, kad sutartų ir valstybės narės, ir vėliau, kad tam pritartų Europos parlamentas, kol direktyva įsigalios. Taryboje tam tikros pažangos pasiekta, bet atvirai sakant, kol kas sutarimo, konsensuso man nepavyko pasiekti. Tačiau aš esu optimistė, aš manau, kad pirmininkaujantį Švediją judės į priekį sparčiau ir sugebės pasiekti sprendimo. Dėkoju, poniai ministrai. Dabar e, liekame e, toje pačioje tematikoje. Ponios Blinkevičiūtės klausimas apie žmonių su negale teisės. Tak, so mycket, fru talman. Ja, vi är alla medvetna. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visi mes žinome, su kokiais socialiniais sunkumais susidurėme dėl ekonominės krizės. Akivaizdu, kad dabar reikia mums ginti ypatingai pažeidžiamų grupių žmonės, kovoti su atskirtimi. Žinome, kad yra žmonių su negale, kitų pažeidžiamų visuomenės grupių, kurie negali normaliai gyventi dėl diskriminacijos. Tačiau taryba akcentuoja, kaip svarbu yra suteikti žmonėms su negale prieigą prie į darbo rinką. Tai buvo pabrėžta ir Lisabono strategijoje, ir dabartinėse gairėse dėl užimtumo. 208 metų kovo mėnesį e, taryba priemė rezoliuciją, kurioje kalbama apie žmonių su negale situaciją. Labai svarbu, kad pažeidžiami žmonės galėtų integruotis į darbo rinką. Taip pat ir e, rezoliucijoje, kurią taryba priėmė e, taryba lapkričio 13 dieną šiais metais, tai yra akcentuojama. Priminsiu taip pat, kad e, taryba ir parlamentas draugė sutarė, kad 2010-ieji e, bus skirti kovai su skurdu ir socialinė atskirtimi. Ir e, pagal šį e, sprendimą e, turėtų būti taikoma švietimo visiems principas, taip pat užtikrinama prieiga žmonėms su negule prie informacinių technologijų. Aš lauksiu ateities iniciatyvų šitoje srityje ir siekiančio tikslo, o kalbant apie e, tarybos direktyvą dėl e, žmonių vienodo traktavimo, neatsižvelgiant e, į jų amžių, negalę, lytį ir taip toliau. Labai svarbu, kad šios nuostatos taptų tikrovę socialinių reikalų e, taryboje ministrai vis dar e, diskutuoja dėl šio teksto. Pažangos pranešimas buvo priimtas lapkritį, bet galutinės pažangos nėra pasiekta. Nežinome, koks bus tų dėrybų rezultatas, bet neblogas tekstas jau yra parengtas. Kaip aš e, minėjau, valstybės narės visos turi pritarti šiam pasiūlymui. Žinoma, juos turės pasižiūrėti, e, kokios bus ekonominės krizės pasiekmes e, šiame kontekste, bet pagal 19 Lisabono sutarties straipsnį visas valstybės narės turės pritarti tokiems veiksmams. Dėkuoju, ponė Blinkiaučiūtė, žodis jums. Ačiū, e, ponė pirmininkė, ir ačiū ministrė Malstrom už jūsų atsakymą ir kartu aš norėčiau padėkoti švedijai kad būtent e, švedijos pirmininkavimo metu europos sąjungos ministrų taryba prisijungė prie jungtinių tautų e, e, konvencijos dėl neįgaliųjų. tai yra geras žingsnis tačiau čia yra tik tai vienas žingsnis. iš tikrųjų atskirose šalyse narėse mūsų neįgalieji gyvena labai nevienodai kai kurie kurtieji negali naudotis gestų kalba aklieji asistento paslaugom judėjimo negalią turintys žmonės neturi pritaikytos jiems aplinkos ir didelė dalis neįgaliųjų tiesiog yra neužimti o juk neįgalieji iš tikrųjų europos sąjungoje sudaro apie dešimt procentų mūsų gyventojų gerbiama ministre aš žinau kad yra tam tikrų problemų ir sunkumų dėl direktyvos antidiskriminacijos direktyvos aš apibendrintai pavadinčiau tačiau ar galbūt būtų galima greičiau turėti atskirą direktyvą dėl neįgaliųjų teisių mūsų direktyvą kuri būtų privaloma visoms europos sąjungos šalims ir taip nebūtų neįgalūs žmonės diskriminuojami? Minister. Ačiū, ministrė, prašom atsakyti. Noriu pabrėžti, kad ne dėl politinės valios trūkumo tai vyksta. Mes suprantame šios direktyvos svarbą ir tikrai labai stengiamės ją parengti. Tačiau, kaip sakiau, negaliu pakeisti fakto, kad reikia vienbalsiškumo, o jo kol kas neturime. Švedija ir kitos šalis prieš mus prieninkavosios stengiasi pasiūlyti įvairių kompromisų, kaip eiti į priekį. E, darbo grupės e, rengia susitikimus ir dirba ir mes dirbsime iki savo pirmininkavimo pabaigos, tačiau dėje vienbalsiškumo dar nepasiekime. Manau, kad būtų labai blogai išskadyti direktyvos įvairias dalis, nes e, būtent kaip ir Europos parlamentas norėjo, mūsų tikslas yra parengti direktyvą prieš diskriminavimą, o viską išskaidyti dalimis, tai būtų iš tikrųjų žalinga. Taigi dar norime pasistengti parengti ir sutarti dėl visos direktyvos, nes tai būtų labai naudinga kovojant su diskriminacija ne tik neįgaliųjų žmonių e, atžvilgių, bet ir kitų e, pažeidžiamų grupių. Ačiū, ministrė. Noriu priminti, kad papildomi klausimai turi trukti 30 sekundžių. Turiu daug prašymų užduoti papildomą klausimą šiuo klausimu. Turiu atsižvelgti į tvarką, kaip žmonės papras, paprašė žodžio, priklausomai nuo to, ar jie kalbėjo anksčiau ar ne. Taigi galiu tik tai leisti du klausimus užduosi. Ir taip, ponia Klas ir ponia Maginės. Ponia Klas pirma. Frau Prezidentin. Ponia pirmininkė, Mums reikia užtik, užkirsti kelią diskriminacijai. Tai yra visuomeninė problema ir būtina kovoti su šia bėda. Pone pirmininkė, ar jūs sutinkate su manimi, kad nėra iškių standartų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti ta, ir apibriežti tą diskriminaciją? Pavyzdžiui, jeigu kas nors nuomojasi būtą ir jis, e, e, pavyzdžiui, negali išsinuomoti būto ir yra priverstas kreiptis į teismą, kad e, su ieškiniu prieš savo nuomotoje, ar galima būtų kažkaip tai pagerinti situaciją, kalbant apie diskriminavimą. Nacionalinės valstybės, valstybės narės kol kas dėja nemaž, per nelik mažai pažangos padariusios šioje srityje. Kadangi kalbame, apie, kadangi kalbame apie negaliųjų žmonių klausimus, noriu paminėti, kad ponas Koza ką tik buvo išrinktas negaliųjų žmonių Europos parlamente pirmininku dėl ekonominės krizės, na, kalbėjome apie tai vakar ir jūs linksite, iš tikrųjų nerimo daug dėl to, kad e, kaip prižiūrimi vaikai ir e, jaunimas ir ko gero e, ekonominė krizė padidins e, krizę šioje srityje. Aš tikiuosi, kad mes būsime atsargus šiuose srityse. Ministrė, taip, ekonominės krizės metu visada pažeidžiamiausios grupės kenčia labiausiai - vaikai, jaunimas, pagyvenę žmonės, žmonės su negale. Ir mes, kaip atsakingi politikai, turime visą tai suprasti. Visą tai įtraukta į vairių tarybos formacijų išvadas, rekomendacijas valstybėms narėms, ypač atsižvelgti į tą faktą, kad ypač pažeidžiamiausios grupės nukenčia labiausiai. Taigi aš e, visiškai sutinku su jumis. Atsakydama į jūsų klausimą, noriu pasakyti, kad iki tol, kol neparengsime bendros direktyvos, bus labai sunku numatyti europinius standartus, kai kalbame apie diskriminaciją e, neįgalių žmonių atžvilgių. Reikia parengti bendrą direktyvą ir po to e, žengti toliau. Aš suprantu, kad labai daug reikia nuveikti ir aš puikiai žinau, kokia yra diskriminacija ir sunkumai, su kuriais susiduria neįgalėjai žmonės, kad galėtų gyvendinti savo gyvenimo galimybės ir potencialą. Tačiau pirmiausia, turime parengti bendrą direktyvą ir kitais metais nusprendus paskirti kovai su atskirtimi, galimybė bus pateikti kitų pasiūlymų ir rengti bendrų renginių E, didinant viso šio reikalo supratimą valstybės narėse. Ačiū, ministrė. Aš esu įstikinusi, kad šio, šios diskusijos kontekste e, aš galėjau pasveikinti poną Kosą, kad jis išrinktas į tarp frakcinės grup, grupės pirmininkų. Taigi toliau, aštuntas klausimas atsimtas, devintas taip pat. Dešimtas klausimas yra nepriimtinas, nes jis buvo atskiros diskusijos šiandien e, objektų. Kitas klausimas, 11. E, jį uždavė ponas Paleckis ir jo nėra salėje, taigi jis atkrenta. Toliau pono Angurakis klausimas dėl baisių e, Perų ūkininkų žmogžudysčių. Taigi, ministrė, prašom, prašom jums žodis. Fru talman, Som den ärade ledamoten vet är ju respekt. Pone pirmininkė, kaip parlamento narys puikiai žino, pagarba žmonėms teisėms yra viena iš svarbiausių ES vertybių. Taryba labai gerai supranta, kad santykiuose su trečiosiomis šalimis turime reikalauti žmogaus teisų pagarbos ir įstatymo viršenybės. E, taryboje e, šie pranešimai e, nebuvo svarstyti, apie juos esame skaitę spaudoje, bet reikia pasakyti, kad pastarieji pranešimai, žurnalistiniai pranešimai, rodo, kad visa ta istorija buvo išgalvota. Patikrinti to mes negalime, todėl pirmininkaujantį Švediją nenorėtų spekuliuoti šiuo klausimu. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu pasakyti, kad toks atsakymas manęs visiškai nepatenkina. Tai yra tiesiog baisus nusikaltimas, neturintis jokių e, precedentų. Aš manau, kad ES yra, turėtų būti priemonių, kuriomis būtų galima išsiaiškinti padėtį. Yra santykiai, palaikomi santykiai su Peru, yra mm, keičiamas informacija ir būtų galima pateikti klausimus Peru vyriausybei, kad būtų galima imtis konkrečių priemonių. Taigi mes čia tikrai turime ką nuveikti. E, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pranešimai iš įvairių valdžios atstovų apie šį reikalą yra labai skirtingi, nevienodi. Taip pat ir spauda nevienodai rašo. Žinoma, jeigu tie įvykiai tikrai būtų buvę įvykę, tai būtų baisu. Bet, taip sakant, duomenų, tikrų duomenų, kad taip ir buvo, mes neturime, tai gali būti paprasčiausias blefas ir taryba neturi nei galimybių, nei noro kaip nors reaguoti kol kas. Dėkuoju. Pereiname prie kito klausimo. Pono Černeckio klausimas apie Lenkų tautinės mažumos diskriminaciją Lietuvoje. Pone ministrė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, ponas Černecki, e, taryba patvirtina pagrindinį žmogaus teisų pirmenybę, kaip tai įrašyta sutartyse ir žmogaus teisų uh, hartijoje. E, mes pasisakėme už visas, e, e, už, už kovą prieš visas diskriminacinės priemonės. Mažumų teisų klausimą taip pat svarsto ir Europos taryba problemos, kurias kelia ponas Černeckis, dabar yra svarstomas kompetentingų tarybos organų. 2000. <clears throat> trečiųjų metų rezoliucijoje e, kalbama apie teisinę apsaugą nuo diskriminavimo ir e, ten kalbama apie diskriminavimą e, visuose gyvenimo atvejuose. Pagaliau Stokholmo programoje, kuriai pritarė Europos vadovų taryba šiais metais lapkričio mėnesį, kalbama, kad reikia atsižvelgti į patirtį sukauptą įgyvendinant Hagos konvenciją. Ačiū ministrė, ponia Černeskė, jums papildomam klausimui laikas. Labai ačiū, ponė ministrė, už atsakymą. Ypač dėkoju, kad pabrėžėte, jog taryba užkirs, užkirs kelią bet kokiam diskriminacijos formai, įskaitant nacionalinės mažmas ir Lenkijos, Lenkų mažumą Lietuvoje. Labai ačiū. Deja, Lietuvos valdžia sistemingai elgesi tokiu būdu švietimo srityje, administracijoje ir taip toliau. Todėl labai prašau jūsų stebėti šią situaciją. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš galiu tik tai pakartoti, kokie yra principai ir vertybės, kurių laikosi Europos Sąjunga ir kuriuos gina taryba. Ir ypač tuos atvejus, kuriuos jūs minėjote, yra jie nagrinėjami atitinkamų tarybos ir Europos institucijų e, padalinių. Komisijos uždavinys yra užtikrinti, kad valstybės narės laikosi sutarčių ir ES teisės. Labai ačiū, ministrė. Malonu kad ponas Galageris atvyko į salę, kuris jis pakeičia poną Kraulį dėl kito klausimo. Tai yra budistų vienuolių persekėjimas Vietname. Taigi, ponė ministrė, prašom Jums žodis. Labai ačiū, ponė pirmininkė, labai ačiū už klausimą. Taryba puikiai žino, kokia yra situacija žmogaus teisų srityje Vietname ir mes atidžiai stebime, kas vyksta toje šalyje. Du kartus per metus taryba ir komisija vertina situaciją pagal žmogaus teisų dialogą su Vietnamo valdžia. Ir pastarasis susitikimas vyko Hanojuje e, gruodžio 11 dieną. Ir daug atitinkamų klausimų buvo aptarti, tai yra išaiško žodžio laisvė, reformos Mm, kriminalinių nuosprendžių, baudžiamų nuosprendžių reforma, taip pat e, tikėjimo laisvė ir situacija iš e, Plum regiono ir e, kaimo. Ši situacija buvo aptarta su vyriausybe. ES taip pat minėjo ypač sudėtingas problemas. Mm, taryba ir komisija taip pat ilgai diskutavo su plan kaimo gyventojais ir Europos parlamentas priemė rezoliuciją šio klausimu. Ta pačia diena komisija susitiko su aukšto lygio Vietnamo pareigūnais, partnerystės ir asociacijos sutarimo komiteto kontekste. Šis sutarimas numatoma pasirašyti kitais metais ir mes galime aiškiai pasakyti, kaip mes, ką mes manome apie žmogaus teisės Vietname, kalbėjome apie bažnyčių turto nusavinimo ir kitas, kitus įvykius. Ir taip pat aptarėme situaciją plamo kaime ir paraginame valdžią laikytis visų įsipareigojimų, laikytis e, žmogaus teisų pagal tarptautinę žmogaus teisų ir deklaraciją ir tarptautinės konvencijas, kurias ratifikavo Vietnamas pagal Europos parlamento rezoliucija pasiūstas stiprus signalas. Turiu Jums už tai padėkoti. Turėdami galvoje e, parlamentą ir ypač e, pagal naują sutartį su Vietnamu turėsime suvaidinti didesnį vaidmenį. Delegacija į Vietnamą vyko 8-9 gruodžio Buvo aplankyti vienuolynai, taip pat žmonės gyvenantis Plumo kaime, kaime stengiantis išsiaiškinti situaciją. ES ir toliau stebės šią situaciją. Ačiū. Ponas Galagė, e, noriu padėkoti e, už išsamų atsakymą tiek savo vardu, tiek pono Kraulio vardu. E, mane džiugina komisijos ir tarybos požiūris e, pragmatiškai stebėti, kaip vystosi įvykiai. Dėkoju, kito klausimo neišgirdau, vadinasi, pereisime prie kito klausimo, kurį pats ponas Galgeris uždavė. Jis yra susijęs su Islandijos prašymu dėl stojimo į Europos Sąjungą. Pane Marstram. E, dėkui, ponė pirmininkė, man atrodo ir jums tas klausimas yra įdomus. Gerbiamasis parlamento nary, aš jums tik tai paminėsiu tai, ką gruodžio 8 dieną pasakė Europos vadovų taryba savo išvadose. Ten kalbama apie Islandiją kaip šalį su giliomis demokratinėmis tradicijomis, išpažįstančią demokratinės vertybės, e, kuri turi e, labai glaudžius ryšius su ES, kuri yra e, ekonominės erdvės ir Šengeno erdvės nariai. Aš pati gavau Islandijos parengtą prašymą dėl stojimo ir Liepos 26 dieną pristačiau tą klausimą tarybai ir mes sutarėme, kad remdamiesi 2006 m. vadovų tarybos e, išvadomis, e, mes turėtume svarstyti šį prašymą. Taryba tada pareiškė, kad visos šalis turi būti vertinamos pagal savo nuopelnus. Komisija dabar turi parengti savo nuomonę dėl šio prašymo ir tada pagal sutartis šis prašymas bus analizuojamas. Visa tai yra išdėstyta 93 metų sutartyje ir 2006 metų vadovų tarybos išvadose. Kai komisija pateiks savo nuomonę, šis klausimas vėl bus svarstamas taryboje, o tai reiškia, kad taryba galės priimti sprendimą dėl dėrybų pradžios su Islandija per pirmosius Ispanijos pirmininkavimo mėnesius. Dėkoju, poniai Malstrom, ponas Galaker. Noriu padėkoti ministrai už atsakymą ir kaip delegacijos su Europos e, ekonominė erdvė pirmininkas, aš puikiai suprantu, kad kiekvienas prašymas turi būti vertinamas pagal pažangą ir atrodo, kad yra rodiklių, jog yra ženklų, kad Islandija sureagavo e, labai greitai ir iš tikrųjų mūsų delegacijos nariai prie to prisidėjo. Atrodo, kad Islandijos valdžia, vyriausybė yra įsipareigojusi siekti pažangos ir žengs netrukus kitą žingsnį. O ES plėtra įtraukiant Islandiją e, būtų puikus žingsnis. Tai yra senos demokratijos šalis Aišku, Islandijos žmonės turės priimti patys sprendimą ir tikimės pamatyti, kokia pasiekta pažanga per kitą tarybos sprendimą ir tikimės, kad tas žingsnis bus greitai žengtas ir bus padarytas tarybos pareiškimas. Ačiū. Pagal visas taisyklės ir procedūras Islandijos prašymą reikia atitinkamai apsvarstyti. Komisija dar neužbaigė savo prašymo vertinimo, tačiau pažangos jau pasiekta. Islandija yra paskyrusi dėrybininkų grupės, jie yra pasirengę labai greitai dirbti šio klausimu. Taigi, galima tikėtis, kad e, komisija pateiks savo išvadas kitų metų pradžioje ir tuomet taryba galės priimti sprendimą dėl tolesnių priemonių. Labai ačiū. Toliau pagal tvarką turėtų būti užduotas pono Derosos klausimas, jos salėje nėra, tai jis atkrenta toliau. Ponios Maginės klausimas dėl e, įrančio, įrančių atliekų. Tak, fru talman. E, jo, varje dag so produc... Dėkui, panė pirmininkė. Kiekvieną dieną iš tiesų valstybės narės generuoja didžiulius uh, taršalų atliekų kiekius, visą tai daro įveikį mūsų aplinkai. Komisijos e, pranešime apie ES teisės aktus susijusius su atliekomis matome, kad e, nemažai valstybių narių pasiekė pažangos, bet daug dar reikia atlikti. Valstybės narės e, pagerino savo infrastruktūrą, kuri leidžia tvarkyti atliekas Tame tarpe pranešime sakoma, kad devynios šalys e, įvykdė 2006 metų tikslus. 2009 metų Liepą taryba priėmė išvadas, kuriuose sakoma, kad ypač svarbu siekti tų tikslų, užtikrinant biologiškai skaidomų atliekų perdirbimą. Taip pat buvo nuspręsta, kad reikia pažvelgti, kaip e, per teisėkurą galima būtų sumažinti atliekų kiekius. E, biologiškai skaidomų atliekų perdirbimo ir panaudojimo klausimas taip pat buvo keliamas labai svarbu uh, užtikrinti, kad tokios atlikos būtų tinkamai panaudojamas, kad tai leistų mums tvariau E, tas atlikas panaudoti, kovojant su klimato kaita, tai taip pat turėtų mums e, leisti padėti e, įvykdyti užsibrieštus tikslus. Ačiū už atsakymą. Manau, kad visi šiame parlamente remia jūsų pastangas, jeigu esi savartinė įkvėpė oro, pajunti, kaip yra, koks yra baisus dvokas ir turbūt nereikėtų skatinti visų ten apsilankyti. Ar turite priežasčių, kurias galėtumėte paaiškinti, kodėl tik tai devynios valstybės narės pasiekė šį etapą, nes žinome, kad reikia tai padaryti. Reikia išgauti biodujas, panaudoti visą tai biodujams, tačiau kodėl mes nepasiekėme tų numatytų tikslų? Ačiū. Turiu prisipažinti, kad nesu šios srities ekspertė, tačiau, kaip supratau iš komisijos pareiškimo, reikalinga tinkama infrastruktūra, o ją pastatyti yra gana brangu. Žinoma, tai yra naudinga ilgesnių laikotarpių, tačiau valstybės narės dar nėra visos investavusios atitinkamai į atitinkamą infrastruktūrą, už tai tai užtrunka šiek tiek laiko. Ačiū, ministrė. Dabar bus paskutinis klausimas šį vakar. Ir jūsų pirmininkavimo paskutinis klausimas tai yra Hans Peter Martino klausimas dėl švedijos pirmininkavimo sėkmės saugumo, e, skaidrumo reikaluose. Iš tikrųjų, dėkuoju už klausimą, ponė pirmininkė. Kaip klausėjas ir sako, tai yra svarbi problema tiek Švedijai, tiek ir tarybai apskritai. Mes siekiame e, Europos institucijų veiklos skaidrumo taip pat ir tarybos veiklos skaidrumo. E, tarybos tinklapyje dabar skelbiama visa informacija susijusi su tarybos posėdžiais, dokumentais ir taip toliau. Visą tai skelbiama trimis kalbomis. Pastaraisiais mėnesiais, pirmininkaudama e, Švedija, e, stengiasi padaryti viską, kas įmanoma, pagerindama prieigą prie dokumentų, E, švedijai e, pirmininkaujant pagal 83 e, darbo tvarkos taisyklių punktą mes surengėme visą eilę diskusijų, tame tarp ir 25 diskusijas ECOFIN tarybos kompetencijos ribose. Tarybos svarstymuose taip pat uh, apsvarstyti 59a punktai ir 9b punktai. Priminsiu, kad e, klausimų, kurie yra viešai e, svarstomi taryboje, skaičius priklauso nuo to, ar e, dokumentas svarstomas pagal bendro sprendimo procedūrą ar ne. Aš manau, kad e, teisėkuros pasiūlymų, kuriuos turės svarstyti ir Europos parlamentas, e, skaičius e, dabar labai išauks, ypatingai įsigalėjus Lisabonos sutarčiai. Mūsų požiūriu tai yra gerai. Mes manome, kad dėl to ES taps veiksmingesnė ir demokratiškesnė. Pirminkaudama Švedija pasiūlė iniciatyvą sukurti e, skaidrumo darbo grupė ir komisijos narė Valstrom, e, Europos parlamento atstovė Diana Volis ir aš e, apsvarstėme mm, visą virtinę pasiūlymų, kaip Europos institucijas padaryti labiau prieinamomis ES piliečiams. Ačiū. Retai, kada čia plenarinėje sesijoje e, mes laikomės tokios vieningos nuomonės vienu ar kitu klausimu ir puiku, kad atsakėte į šį klausimą, jis tikrai yra, e, mane labai patenkina. Jūs, ponė ministrė, žinote, kad e, kelias yra tikrai labai ilgas, kalbant apie kelią skaidrumo link ir tie žingsniai dar visiškai maži ir lėti Aš, būdamas labai aktyvus proeuropietis, nesu patenkintas tuo, ką mes iki šiol esame pasiekę šioje srityje. Ir tikrai įdomu būtų žinoti, ką kiti, kitos valstybės perimsiančios pirmininkavimą e, darys šioje srityje. Nežinau, kiek tas tema joms rūpės ar bus įtraukta į jų darbo atvarkės. O kaip jūs E, turėdama didelės patirties Europos politikos srityje, manote, ar e, tas skaidrumo link mes eisime tikrai didesniais žingsniais ir spartesniu tempu negu iki šiol? Žinoma, tai yra labai svarbus klausimas. Žinoma, tai yra labai svarbus klausimas. Aš sakyčiau, kad e, prieiga prie dokumentų ir skaidrumas padidėjo per pastarosius dešimt metų žymiai dėl reglamento 1049, tai yra labai svarbus reglamentas. Man, aš didžiuojasi, kad dalyvavau rengiant šį reglamentą. Taip pat ir jo įgyvendinimas ir požiūris į jį yra labai svarbus. Visą tai pagerėjo per pastarosius dešimt metų. Daug žmonių Europos institucijose suprato, kad atvirumas ir skaidrumas nėra blogai. Tai yra gerai legitimumui, tai e, pagerina galimybės kovoti su piknaudžiavimu ir korupcija. Turime dar daug ką nuveikti. Lisabono sutartis suteikia mums daugiau galimybių ir tikimės, kad jomis bus pasinaudota kaip galima geriau. Vakar komisija pareiškė, kad pateiks pasiūlymų kylančių iš Lisabono sutarties, kaip galima toliau didinti skaidrumą. Reikia dar daug padaryti, tačiau E, nuėjome pakankamai ilgą kelią, tačiau, kaip gerbėms parlamento narys sakė, tai yra nuolatinė kova ir aš tikiuosi ir toliau eiti šiuo kovos keliu. Labai ačiū. E, į klausimus, kuriuos neatsakyta dėl laiko trūkumo, e, bus atsakyta raštu, išskyrus 19 klausimą, kuris buvo nutarta, yra nepriimtinas. Labai ačiū visiems dalyvavusiems diskusijoje. Ministrė, labai ačiū už jūsų bendradavimą ir dalyvavimą klausimų valandoje, pirmininkaujant Švedijai. Tikimės išvysti jūs kitoje pusėje po patvirtinimo komisijos sudėties šiame parlamente. Klausimų valanda baigėsi. Kitas posėdis įvyks rytoj, ketvirtadienį, gruodžio 17 dieną, nuo 9 val. iki 1 ir nuo 3 iki 5 val. Darbo atvarkė paskelbta kaip šios e, sesijos dalis.